Are... Mėly kolegos, jeigu visi pasiruošę, pradėsime balsavimą. Kolegos, norėčiau pasveikinti ekonomikos reikalų vicepirmininką Mato Drobą, poną Gualtierį. Ponas Gualtierį negalėjo šiandien atvykti, turi sutikimą Italijoje. Ir todėl pas mus atvyko ekonomikos reikalų vicepirmininkas, komiteto vicepirmininkas. Sveiki atvykę ekonomikos reikalų komiteto nariai, Šiandien balsuosime dėl rezoliucijos projekto pagal 105 darbo tvarkos taisyklę dėl komisijos deleguoto reglamento, kuris e, keičia komisijos deleguotą reglamentą 2016-1675, kuris papildo direktyvą 2015-849, kur identifikuojamos didelės rizikos trečiosios šalys, kur turinčios strateginių trūkumų. Kaip žinia, Iš sąrašo buvo išimta Gana, nes e, laisvos priekybos sutartis su ja e, laisvo, e, yra deramasi. Taigi šiandienos posėdis buvo surinktas sutarus abiems komitetams. Pirmiausia, norėčiau priminti dėl balsavimo procedūros. Buvo paprašytas dar mėnesių pratesti priežiūros išlygą Tikslas yra iki 17 metų 24 sausio dienos tą padaryti ir rezoliucijos projektas, dėl kurio balsuosime, pateks į sausio mėnesio plenarinę sesiją. Ekonomikos ir Libė e, komitetai pateikė tam tikslui rezoliucijos projektą ir jai yra pasiūlyti pakeitimai. Taigi pirmiausia balsuosime dėl pakeitimų, o po to balsuosime dėl rezoliucijos. Taigi pradame balsavimą ir vicepirmininkas norėtų irgi kažką pridurti. Ačiū. Norėčiau trumpai Jums padėkoti, Libė komiteto pirmininkui. Ir taip pat priminti ekonomikos reikalų komiteto nariams, kad mūsų posėdis bus tęsiamas 1A salėje po balsavimo. Tiesiog norėjau informuoti komiteto narius apie tai. Kągi kolegos, galime perėti prie balsavimų ir pradėsime nuo pirmojo punkto pirminio teksto. Prašau balsuoti. Balsuosime vis, vis, visą laiką elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Priimta. Kolegos, trumpa pertraukėlė. Norėčiau tiesiog dar trumpai pasakyti prieš pradedant balsuoti, kad tie kolegos, vieną minutėlę kolegos, tie, kurie neturite elektroninio balsavimo kortelių, gal galite mane informuoti dabar. Pone Mišel, jūs irgi neturite kortelės. Trys tuomet. Taigi, trys kolegos, kurie neturi balsavimo kortelių, jūs tada kelsite rankas ir mes jūsų balsą užskaitysime atitinkamai. Ar visi kiti korteles turite? Puiku. Taigi vėl dar kartą balsuosime dėl pirmojo punkto. Prašau. Pirmas punktas balsuoja. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antras punktas pradama balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečiasis punktas. Pradame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ketvirtas punktas. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. Pirma nurodomoji dalis. Pirminis tekstas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antra nurodomoji dalis. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečia dalis. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ketvirta nurodomoji dalis. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ketvirta A. Nauja. <clears throat> Nurodomoji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Penkta nurodomoji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas priimta. Šešta nurodomoji dalis, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. Šešta A, nauja nurodomoji dalis, antrasis pakeitimas, prašau. Baigiam balsuot. Priimta. Septinta A, nauja nurodomoji dalis, trečiasis pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. A konstituojamoji dalis, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. AA konstatuojamo dalis, ketvirtas pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. AB nauja konstatuojamoji dalis, penktas pakeitimas, balsuojam. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta B konstatuojamoji dalis. Baigiam balsuot. Priimta. BA konstatuojamoji dalis, šeštas pakeitimas, prašau balsuot. Baigiam balsuot. Atmesta. C. Konstatuojamo dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. CA. Konstatuojamo dalis, septintas pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. CB konstatuojamoji dalis, aštuntas pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. D konstatuojamoji dalis. Balsavimas baigiamas. Priimta. DA konstatuojamoji dalis, devintas pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. E. Konstruojamo dalis dešimtas pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Pirminis tekstas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. gal ir nereikėjo balsuoti dėl pirminio teksto. 11 pakeitimas EA. Konstatuojama dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 12 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 13 pakeitimas. Dėl pirminio teksto balsuoti nereikia, dabar 13 pakeitimas. Ne, visgi reikia dėl pirminio teksto balsuoti, prašau. Balsavimas baigiamas. priimta. 13 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar balsuojame elektroniškai dėl visos rezoliucijos su pakeitimais ir pataisimais. Balsavimas baigiamas. Priimta 47 balsavo už, 8 prieš, 25 susilaikė. Kolegos, balsavimas baigtas, dabar e, 17 metų sausio mėnesį, balsuosime plenarnėme posėdėje. Dabar bus trumpa pertraukėlė, dėkojame ekonomikos reikalų komiteto kolegoms, o dabar Libė komitetas perės prie savų balsavimų, bet prieš tai trumpa techninė pertrauka. Pasirinksime balsavimą.